Dėl Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 13-2013 e, metų e, gruodžio 13 dienos susitarimą tarp institucijų biudžeto tvirtinimo ir finansų valdymo klausimais. Pereikime prie Vardiniu būdu dabar balsuosime dėl šio pranešimo, kas už. Prašau kelti rankas ir paspausti balsavimo mygtukus. Kas prieš? Yes, yes. kas susilaikote. Balsuoti baigiame. Pasiekime kvalifikuotą balsų daugumą. Taigi pranešimas patvirtintas. Kitas balsavimas dėl pono Rubiko pranešimo tema Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal tarp institucinio bendradarbiavimo susitarimo 2013 e, m. gruodžio 2 dienos Europos parlamento tarybos ir komisijos dėl biudžetinės drausmės bendradarbiavimo biudžeto klausimais, vardinis balsavimas, teikiu šį pranešimą balsavimui. Kas už kas prieš, kas susilaikėte. Balsuoti baigiame. Čia taip pat turi būti pasiekta kvalifikuota balsų dauguma. Labai ačiū, pranešimą patvirtinome, kitas pranešimas. Pana Petris Sarvamas. Prašau. Siūlymas e, dėl um, Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių, padarinių fondo. Vardinis balsavimas. Kas balsuojate už šio pranešimo prieimimą? Kas balsuojate prieš? Um, kas susilaikat. Baigiame balsuoti. Pritarta. Paskutinis šios dienos balsavimas dėl ponios Izabel Toma pranešimą dėl Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo. Suteiksiu žodį pranešėjai, ponė Toma, kalbėti dvi minutės, prašau. E, Pampirmininkė, ačiū, kad sutikite žodį, bijau, kad atsižvelgiant į atmosferą noriu priminti, kad e, balandžio 25 dieną Prancūzija paprašė paramos iš Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo PSA įmoniai e, Citroen ir Renault gamintojams ir čia kalbama apie 2300 darbuotojų, kurie iki šios dienos yra bedarbiai Labai svarbu patvirtinti tinkamą planą, pagal kurį jie galėtų rasti naują darbą ir dėkoju iš anksto parlamento nariams už <clears throat> pritarimą tokiam planui. Ačiū. Poniai parlamento nariui, balsavimas vyks vardiniu būdu, pradedame balsuoti, kas balsuoti už. kas prieš balsuojate. E, dar kartą balsuojame. Pradedame balsavimą. Kas balsuojate už? Turime pakartoti balsavimą. Pradedame balsuoti. Kas balsuojate už šį pranešimą? Kas prieš? Kas susilaikėte? Balsuoti baigime. skelbsiu balsavimo rezultatus. Balsavimas baigėsi. Pranešimas patvirtintas. Ačiū. Kalbiu dabar posėdį pertrauką iki 15 valandos. Linkiu visiems gero apetito.